Sług. Sorry. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. The report on the protection. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos. Pranešimas metinė ataskaita mm, ES finansinių interesų apsauga yra be ne vienas svarbiausių pranešimų ir ataskaitų, kurios diskutuojamos Europos parlamente, ne tik todėl, kad kalbame apie daugybę lėšų, viešųjų pinigų, bet ir todėl, kad e, sunkiais laikais, kaip dabar, norint atkurti pasitikėjimą Europinėmis institucijomis, Tai iš tikrųjų mm, yra be nepagrindinis tiek Europos pačių institucijų, tiek e, atsakingų politikų uždavinys. Mes turime užtikrinti, kad ES e, piliečiai tikėtų, kad e, jų sumokėtos lėšos yra naudojamas skaidriai, laikantis Europos reglamentų ir įstatymų. Ir ataskaita, kuris svarstoma metai iš metų, paprastai atspindi Europos komisijos nuomonę. Šiais metais mes Turime gerą ir detalę ataskaitą ir be abejo parlamentas, e, kaip visada, turi savų prioritetų, kuriuos kelas diskusijose. Ataskaita, už kurią balsavome biudžeto kontrolės komitete, iš tikrųjų sulaukė beveik vienbalsio pritarimo iš įvairiausių politinių frakcijų. Ir iš esmės mes e, daugiausiai dėmesio skirime dviem E, ES finansinių interesų apsaugos lygiams. Visų pirma, tai yra ES įplaukų, ypatingai nuo savo šaltinių e, apsauga. Iš šitos perspektyvos aš manau, kad labai svarbu būtų akcentuoti, kad e, PVM sukčiavimo atvejai yra be abejo europinės kompetencijos dalykas, kadangi tai yra dalis Europos nuosavų išteklių sistemos. PVM PVM e, atotrukis e, sviruoja tarp valstybių narių. <clears throat> Ir, pavyzdžiui, 2013 metais e, e, nesurinktos lėšos darė maždaug 168 milijardus eurų e, PVM srityje. Taigi, iš tikrųjų, mes e, didžiulį dėmesį skiriame e, PVM-ui, norime, kad jis būtų įtrauktas į direktyvos taikymo sritį, taip pat norime, kad būtų įtrauktas į e, e, Europos prokuroro e, įstaigos e, reglamentą ir kad e, būtų užtikrintas tinkamas vykdymas visų šitų priemonių. E, E, klausėmės nesiniai pranešimo apie įvairiausias problemas susijusius su pavim. Ir e, nuskambėjo daug nuomonių, kad e, PVM sistema dar veikia nelabai patikimai, duomenys, kuriuos teikia valstybės narės, nėra patikima, keitimas informacija tarp valstybių narių irgi nevyksta efektyviai, e, mokesčių institucijos neefektyviai bendradarbiauja ir kai kuris atvejais jos neturi galimybių, pavyzdžiui, tirti tarp valstybinio sukčiavimo atveju PVM srityje. E, tai yra didžiulė problema, tačiau mes taip pat pažymėjome ir kitas problemas. Visų pirma, surinkimo lygio surinkimo masto problemas, kadangi 2013 metais, pavyzdžiui, e, buvo 1 procentas, e, kas buvo istoriškai turbūt pats žemiausias rodiklis ir be abejo situacija turi keistis. Kitas aspektas, kur reikia ginti ES finansinius interesus, yra išteklių tinkamas panaudojimas. Valstybės narės ir komisija e, bendrai atsako už maždaug 80 procentų e, ES biudžeto išlaidų. Taigi Europos komisija iš tikrųjų neša didžiulę atsakomybę ir gali daug ką nuveikti. Be abejo, labai svarbu, kad e, kiekvienas eurus turėtų būti panaudojamas e, tikslingai ir efektyviai. Mes patvirtinome viešųjų pirkimų direktyvą, tačiau taip pat labai svarbu yra e, prižiūrėti, kaip jinai yra gyvendama. Taip pat reikėtų paminėti korupcijos indeksą mūsų, pažymėtą mūsų pranešime. Turėčiau akcentuoti uh, dvimetinį komisijos e, pranešimą, ataskaitą dėl e, korupcijos lygio. E, mes parlamente labai vertinam šį darbą, tačiau norėtumėm, kad 29 skyrius apimantis Europos institucijas taip pat būtų įtrauktas ir taip pat reikia užtikrinti Europos Sąjungoje geresnę apsaugą asmenims, kurie e, iš vidaus teikia pranešimus apie korupcijos atvejus, e, nes jų veikla yra labai svarbi kovojant su korupcija. E, vėlgi, draugės su šiandienis pranešiniais mes puikiai bendradarbiavome, e, parengėme pranešimą, kuris, mano įstikinimu, e, iš tikrųjų gali tikėtis balsuojant jūsų palaikymo. Ačiū. Merci, madame la présidente. Euh, Georgieva. Ačiū, dėkuoju papiminkė, garbėjai nariai. Tačiau komisijos vardu padėkoti biudžeto komitetui bei pranešėjui, ponui Javorui, už ataskaitą, kitų, kitų metų ataskaitą dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos. Ir noriu padėkoti parlamentui už paramą kovojant su sukčiavimu. Mes taip pat palaikome šį įsipareigojimą, mes palaikome pranešime išsakytus argumentus bei naudingas rekomendacijas, kurias pasitengsime kuo, kuo plačiau įgyveninti. Norėčiau pabrėžti keletą svarbiausių rekomendacijų ir aptarti, kaip jas reaguosime, kaip su jomis elgsimės. Pirmiausia, netikslumų, e, ataskaitikimas apie netikslumus. Parlamentas teisingai prašo, kad reikia padidinti valstybių narių duomenų palyginamumą, kad sudarytume geresnį vaizdą, kad vaizdas būtų suprantamesnis ir kad galėtume iš jo daryti išvadas. 15 metais patvirtame naują reglamentą dėl netikslumo ataskaitikimo ir ten taip pat įtraukėme ir nacionalinius ekspertus, kurie dalyvavo rengiant naujas ataskaitikimo gairės. Siekiame nu, parengti naują pažeidimų nustatymų ir pranešimo apie jos teikimo versiją. Tikimės, kad nauja sistema bus pradės veikti iki šimtų metų antro ketvirčio ir per tą ketvirtį. Toliau pranešėjas atkreipė daug dėmesio į kovos sukčiavimo strategiją ir, žinoma, jis atkreipė dėmesį, kad mes kartu su valstybės narėmis turime įsipareigojimų šią srityje. Valstybės narės vis geriau kovoja su sukčiavimu, tai yra matoma, vis dažniau nustatomi sukčiavimo atvejai, vis geriau jie pastebimi. Buvo labai daug atvejų, gerokai daugiau negu 30 metais, tačiau vis dar reikia, numatyti, reikia užtikrinti, kad daugiau pinigų būtų atgaunama iš sukčiavimo atveju. Reikia numatyti geresnės sėkimo sistemas, taip pat ir sankcijų sistemas. Ir jeigu norime, kad valstybės narės palaikytų tai, ką siūlo parlamentas, tai reikia palaikyti jums kovos su skaičiavimo strategijas. Kol kas tokios strategijos yra neprivalomos, penkios valstybės narės jas turi, raginame ir kitas valstybės narės jas patvirtinti ir jau dirbame su tomis valstybėmis, kurias turi, kad galėtume, kad galėtume pasidalinti gerąją praktiką ir patirtimi. Toliau, prieš jas minėjo viešus pirkimus po auditorumų specialius ataskaitos šio klausimu, būtent viešų pirkimų klausimu. klausimu komisija ieško būdų, kaip pagerinti šią sistemą, kad būtų mažiau pažeidimų ir taip pat kaip užtikrinti desnį sąveikumą tarp skirtingų domenų bazių, tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį informacijos panaudojimą bei didesnį skaidrumą. Žinome, kad skaidrumas yra svarbiausias dalykas mokesčių mokėtojai. Tad kuo daugiau padarysime šioje srityje, tuo geresnė situacija bus siūloma viešinti naudos gavėjų sąrašus. Ir norėčiau pasakyti, kad esame teisės aktai jau numato tokią galimybę ir numato, kokia informacija turi būti viešinama. Toliau, korupcijos rodikliai. Dėl korupcijos statistinių rodiklių matome, kad yra problemų dėl to, jog skiriasi labai apibrištis bei statistinė praktika. Dėl to reikia vidutinių laikotarpių dirbti šioje srityje, kad būtų galima gauti daugiau informacijos apie korupciją. Ir dabar norėčiau atsakyti. Taip, dirbame ties, kas du metus skelbiama e, kovos korupcija ataskaita ir ji bus parengta šiais metais. Toliau. Europos prokuratūros teigimas. Sutinkame, kad sutinkame, kad esminis dalykas yra geresnė visapusiška kova su sukčiavimu nusikalstamumu. Ir siekime pasiremti OLAF rekomendacijomis, taip bei taip pat pateikti informaciją ir OLAF apie padarytus veiksmus. Ir manome, kad Europos prokuratūros teigimas padės šioje srityje ir taip pat manome, kad, kad reglamento 2013 metų numeris 883 peržiūra turėtų padėti šią srityje. Ir taip pat kaip ir pranešėjas, manome, kad PVM sukčiavimas yra tokia sritis, kurioje, su kuria turi kovoti Europos prokuratūra. Turime taip pat e, PIF e reglamentą įtraukti. Manome, kad e, įgaliojimą aišku čia numatyti ir manau, kad reikia kuo greičiau siekti e, sutarimo tarp teisėkos institucijų, kad būtų galima sukurti kuo geriausią prokuratūrą. Toliau, komentas kėlė klausimą apie tai, kaip galima užtikrinti OLAF priežiūros tarybos ir sekretariato nepriklausomumą. Ir norėčiau pateikti informaciją, kad kovo ketvirtą dieną komisijoje ėmėmės veiksmų ir pateikimą, pateik, pakeitimą OLAF reglamentui ir siūlome OLAF priežiūros komiteto sekretariatą perkelti į komisiją. Tikimės, kad šis pakeitimas bus greitai patvirtintas, kad būtų galima panaikinti bet kokią galimybę interesų konfliktui. Labai ačiū, lauksiu tolesnių diskusijų šiandieną. Dėkoju. Toliau ponas Liūnas. Er, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, kil klausimas dėl mokesčių mokėtojų pinigų švaistimo. Tačiau dar ir sukčiavimas mokesčių mokėtojų pinigais, tai yra dar kitas dalykas. Ačiū pasakyti, kad ir komitetas, ir OLAF turi tikrai įdėti daugiau pastangų šioje srityje. Pavyzdžiui, visi girdime istorijas apie sukčiavimą, pavyzdžiui, sanglaudos politikoje arba žemės ūkio subsidijų srityje. Manau, kad šiame pranešime buvo galima daugiau kalbėti apie prevenciją. Buvo kalbama apie E, sukčiavimo atvejus ir manau, kad čia prevencija yra geriau negu tų vilbilesnis išieškojimas. Toliau kitas dalykas siūloma steigti atskirą agentūrą šalia Eurojusto, Olafo, agentūrą, kuri dirbtų būtent sukčiavimu. Ir kila klausimas, ar tikrai to būtinai reikia, galbūt galima efektyviau dirbti. Ačiū. Dėkoju. Ponas Von. Jo nėra. Pona Ježiko taip pat nėra. Pona Preso. Grazie, prezidentė. Dėkoju. Pirmininkė, mažai mūsų salėje, tai e, stumėmės gana greitai į priekį. Norėčiau priminti, kad reikėtų išlaikyti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Jie turi palaikyti Europos integracijos projektą, tai turi būti vienas iš svarbiausių tikslų. Uh, E, finansinių interesų apsaugos e, srityje, būtent tų tikslų, kurie siekia komisija. Korupcija ir e, sukčiavimas yra ganėtinai proporcingi ir atitinka taip pat ir didelės išlaidas. Taigi, mano manimu, reikėtų atskirti sukčiavimą nuo klaidų. Ir taip pat reikėtų pateikti informaciją ir apie sukčiavimus, bei apie dažniausiai pasitaikančias klaidas. Reikėtų pateikti konkrečius pavyzdžius tam, kad ES fondų vartotojai ir valdymo institucijos būtų geriau informuoti. Ir taip būtų galima geriau atskirti būtent sukčiavimą nuo klaidos, nes klaidos gali kilti dėl tam tikrų sunkumų Mes tenksimės juos šalinti, pasitelkdami geresnį, te, geresnę teisėkurą. Manau, kad tikrai reikėtų konkrečiai, tiksliai atskirti būtent šias, e, šios du atvejus, to reikėtų vartotojams ir taip galėtume geriau atskirti būtent tikrus sukčiautojus. Dėkoju EPP frakcijos vardu, ponė Pitera, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Visos institucijos turi atsižvelgti į vartotojų pinigus, turi atsižvelgti tinkamai valdyti tas lėšas, todėl reikia kovoti su pažeidimais ir tai turi būti vienas iš svarbiausių prioritetų, todėl kad prioritetą e, korupcija ir sukčiavimai, taip, sukčiavimas taip pat prisideda prie teroristų ir organizuoto nusikalstamumo veiklos. E, reikia nepamiršti, kad e, tai daro taip pat įtaką ES konkurencingumui pasaulyje. Vis dėlto ši kova yra sunki, todėl kad e, administracinės institucijos skiriasi, todėl komisija turėtų dėti daug pastangų ir tai turi daryti sistemiškai. Reikia tinkamai rinkti savas lėšas, reikia pasitekti taisyklės dėl ataskaitų teikimo. Tai yra svarbu, jeigu norime kovoti su korupcija. Parinkti projektai turi prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Europos komisija taip pat turi skatinti taisyklės dėl informuotojų ir uh, turėtų e, lengvinti prieigą prie informacijos, prie duomenų bazės. Vis dėlto pasiūlymas dėl finansinės paramos, e, dėl tarp valstybinio tyrimo, tarp valstybinės tyrimos žurnalistikos e, gali nukentėti, jeigu nebus skiriama tinkamų lėšų. Taigi aš norėčiau padėkoti už bendradarbiavimus pranešėjų. Manas Pirinskė, SND frakcijos vardu, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Aš sutinku su pranešėju, kad e, rengia, rengdami šį procesą, šį dokumentą tikrai Mes gerai pasidarbavome, procesas buvo tikrai geras, tikrai mes turime didinti piliečių pasitikėjimą. E, jie turi tikėti, kad finansiniai interesai ES yra ginami tinkamai. Norėčiau pabrėžti kai kuriuos aspektus iš, savo, iš mūsų dokumento. Norėčiau paklausti komisijos nuomonės. Visų pirma, dėl nus, nus, sustabdymo. Manau, kad svarbu pabrėžti. Uh, kad šios priemonės turi būti naudojamos tik pasitelkiant tinkamą e, teisinį pagrindą. E, mano yra svarbu, kad jūs e, komisija patvirtinote ankstyvojo spėjimo mechanizmą ir taip pat norėčiau pasisakyti dėl išsamios ankstyvo nustatymo sistemos ir išimčių, kurias siūlys komisija. Pritariu kolegoms, kurie pabrėžė, kad prevencija yra tikrai labai svarbus elementas. Antra. Klausimas susijęs su tiesiogiai valdomais fondais, ponio komisijos narė. Tai tikrai kelia susirūpinimą pastaruoju metu yra e, daugiau sukčiavimo 2014 metais, jų labai padaugėjo. Taigi komisija turėtų pateikti išsamų paaiškinimą dėl situacijos. Jūs e, taip pat pabrėžėte e, tinkamų ataskaitų rengimo svarbą. Aš pritarsiu kolegoms ir pabrėšiu, kad situacija šiuo metu netenkina. Mums nėra situacija nėra pakankamai aiški, neturime pakankamai informacijos, taigi būtina daryti pokyčius ataskaitų rengimo sistemoje. Taip pat tai pasakytina ir apie kitus metus. Dėkuoju, ponė Makovė iš EKR. Dvi minutės. Statele membre au raport. Dėkuoju. 2014 metais e, valstybės narės informavo, kad buvo daugiau negu 1600 šeš... 1600 pažeidimo atvejų ir nuostoliai buvo daugiau negu 540 milijardų eurų. E, nuo to e, nukenčia taip pat e, ir mokesčių mokėtojai. Tos lėšos turi būti išieškotos, komisija turi dėti pastangas šioje srityje ir taip pat turėtų pasitelkti ir mokėjimų sustabdymą konkure, korupcijos rodikliai turėtų būti pasitelkti, panaudoti, tai turėtų būti minimalios priemonės. Dar viena skubi priemonė yra informuotojų, informuojančių asmenų apsauga. E, tie, kurie dirbo su ES institucijomis ir kurie pabrėžė, informavo apie e, pažeidimus, susidurė su traumatiškomis pasiekmėmis ir dėl to tų informuotojų yra vis mažiau, dėl to prarandamus lėšos. Taigi tos asmenys reikia saugoti. Dar viena priemonė yra e, susitarimo su tabako įmonėmis E, viešinimas. Visi šie susitarimai turi būti viešinti, viešinami. Ir tai taip pat e, e turi būti daroma kovojant e, su e, kontrabanda, su tabako gaminių kontrabanda. PIF direktyvoje yra įvardinti, įvardinti e, visi pažeidimai. Na ir tos valstybės narės, kurios nemano, kad PVM e, ir karuselinis sukčiavimas nėra tikras sukčiavimas, turi susidurti su tam tikromis pasiekmėmis. Taip pat e, svarbus yra ir reglamentas skirtas prokuratūros, Europos prokuratūros steigimui, jeigu lėšos yra vagamos vienoje šalyje, jos vagamos iš mūsų visų. Dėkoju, ponas Ali, dvi minutės. Thank you, Madam Chair. Vice President Georgieva. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmininkė Georgieva. Mėly kolegos, pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją už puikiai parengtą, e, su puikiai prane, parengtų pranešimu. Taip pat noriu padėkoti komisariai Georgievai už jos išsam pranešimą. Europoje sukčiam atveju iš tikrųjų e, sulaukė suomės dėmesio ir kenkė sąjungos interesams. E, labai svarbu, kad būtų imtas visų reikimų priemonių, kurios leistų apsaugoti europinį biudžetą dvimetę e, komisijos taskaitą dėl e, e, Europos finansinių interesų apsaugos numato, kaip būtų galima apsaugoti Europos biudžetą nuo pažeidimų tiek per nelegais išlaidas, tiek ir surinkant daugiau lėšų. Europos Sąjunga turėtų imtis priemonių ir norint efektyviai apsaugoti finansinius ES interesus, e, komisija bei valstybės narės turi efektyviai bendradarbiauti. Čia turiu pasakyti, kad komisija veikia tą kryptimį, kaip, e, ką tik mums sakė komisarė Kirkiva. Pranešimas iš tikrųjų atspindi e, realią situaciją. E, labai svarbu yra mm, pranešti apie visus galimus pažeidimus, taip pat įvertinti mm, pajamų surinkimą ir išlaidų struktūrą. E, E, labai svarbu parengti indikatorių sistemą, kur leistų išmatuoti korupcijos lygį įvairiose valstybėse narise. E, taip pat e, valstybių narių vinius reglamentus, kurie leistų apsaugoti informatorius ir nuskaidrintų lobizmo politiką. Taip pat reikia kovoti su tabako kontrabanda ir prekių padirbinėjimu. Ir labai svarbu, kad visose valstybės narise aktyviai veiktų institucijos, kurios kovotų su sukčiavimo atvejais, ypatingai kengiačiais Europos finansiniams interesams. E, labai svarbu orientuotis į e, e, efektyvus pinigų panaudojimo principą. Labai svarbu, kad institucijos nesukurtų per daug sudėtingų sistemų, kurios atbaidytų naudos gavėjus. Pirminkė, bandant traukti kalbėtoją. Labai svarbu, kad pažeidimai išlaidų pažeidimai būtų kontroliuojami. Ačiū toliau, panas Valai. Dėkoju, pirmininkė. Komet vyriausybės teigia, kad jos kovoja už Europą, turi imtis priemonių, kurios saugoti Europos piliečius. Na ir tada prasideda skepticizmas skeptiškumas ir nepriimami svarbus sprendimai, kurie užtikrintų skaidrumą, kaip kad, pavyzdžiui, direktyva skirta finansinių interesų apsaugai. E, mes neturime taikyti, taksytis e, su mažu skaidrumu, su pinigų švaistimu, su viešaisiais pirkimais, kurie yra neaiškus. E, atsiranda tam tikri interesų konfliktai. Taip pat vyriausybės nenori tinkamai bendradarbiauti dėl e, informacijos e, mainų. Taigi labai svarbu kovoti su mokesčių vengimu ir pinigų plovimu. Eurodata ataskaitoje e, rašoma, kad Junkeris iš Luxemburgo šioje srityje yra tikras čempionas. Pažiūrėkime į projektą dėl mm, kelio tarp, geležinkelio tarp Lyono ir Turino. Ten e, yra e, veikla vykdoma neskaidriai. Ponas Sinodinas. Κυρία Πρόεδρε, Είναι σημαντικό να θεσμοθετήσουμε. Pone pirmininkė, labai svarbu e, parengti teisės aktus ir parengti visokius mechanizmus, kuris leistų kovoti su sukčiavimo atvejais Europos Sąjungoje. E, be abejo svarbu, kad būtų atsižvelgta į vyriausių pranešimų e, išvadas, rekomendacijas, tam, kad nebūtų kartuojamas klaidos. Mes turime supaprastinti taisyklės ir procedūras susijusios su viešuosiomis išlaidomis ir pajamomis, ypatingai panaudojant nuosavus išteklius, tam, kad būtų apriboti vairūs pažeidimai. 2013 metais mes turime 162 mm, milijonus eurų, kurie buvo prarasti. E, ir dabar komisija nesiniai paskelbė e, pranešimą, kad 3 milijardai bus skiriami Turkijai, tuo tarpu, kai E, ataskaitoje teikiama, kad e, Turkija yra viena iš didžiausių sukčiautojų, panaudojant įvairiausius fondus, skirtus e, tiek tarp valstybėm bendradarbiavimui, tiek įvairioms programams. Taigi, Mes matome vieną vertus, kad daugelis tarnybų teikia, jog Turkija yra nepatikima partnerė, tačiau ES lyderiai atrodo, kad galvoja, kad e, mokėdami Turkijai jie tiesiog sugebės e, tokiu būdu apsaugoti Europą nuo šito migrantų antplūdžio. Tačiau nežinau iš tikrųjų, kiek aš jūsų tiki, kad Turkija yra sąžininga partnerė. Pane Sanama. Gerbiamas pirmininkė. Pane Cepirminkė, visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Eur, parengus tokį išsamų darbą. Mes kalbame apie maždaug 150 milijardų eurų mokesčių mokėtojų pinigų ir piliečiai be abejo teisėtai reikalauja, kad e, e, jie žinotų, kaip tie pinigai panaudojami. Bloga naujiena yra ta, kad 2014 metais 548 trūdo milijonų eurų e, buvo vienai par kitaip pasisavinti sukčiaujant ir tai yra visiškai neprimtina padėtis. Labai svarbu, kad būtų išaiškinti ir nubausti šitie e, sukčiavimo atveju iniciatoriai. E, esama keletą dalykų, kurių būtų galima imtis. Visų pirma, tai komisija turėtų kaip galima aktyviau sekti, kaip panaudojamas mūsų lėšos. Ir toliau valstybės narės taip pat turėtų būti laikomas labiau atsakingomis už tai, kad e, prižiūrėtų, kaip vykdom projektai ir kad teiktų teisingus duomenys komisijai. Ir galų gale e, turi būti siekiama bendrų tikslų, kovojant su sukčiavimu. Na ir e, jau pats metas yra įkurti tą Europinio prokuroro instituciją. E, iki šiol tai buvo atidėliojama. Tačiau aš e, tikiuosi, kad vis dėlto ir komisija, ir valstybės narės e, įsiklausys iš tas rekomendacijas. Ačiū, ponė Sabamar. Melina kortelė. Ar sutinkate? Taip. Aš turiu klausimą, ponui Samu. Be abejo, veikia OLAF institucija. Tačiau problema yra ta, kad Olaf nelabai sudoroja su šito darbu. Taigi ar tikrai e, reikia nuos e, agentūros? Na, aš suprantu, kad jūsų klausimas turbūt buvo pakankamai paprastas. Kitaip sakant, kam reikia kurti prokuratūrą, jeigu turime Olaf? E, aš pamačiau suprasti tiesiogiai e, vokiškai, dėkinga savo būsiam vokiečių mokytojui. Na, iš tikrųjų, E, dalykas yra tas, kad e, Olafas neturi jurisdikcijos e, nagrinėti sukčiavimo atveju valstybėse narėse. O nacionalinės valdžios institucijos turi tokią teisę, bet negali veikti tarp valstybinių mastų, peržengti valstybių sienų. Tai yra spraga ir aš manau, kad būtent ją komisija mėgina užpildyti. Ir panašu, kad jau kokį 15 metų bręsta šitas reikalas, būtų tikrai pats metas jį spręsti. Elasander. Hey, Ačiū, pirminkė. Kągi, dar kartą reikėtų pasakyti, kad šiais metais bus surinkta diskusija dėl mūsų biudžeto, biudžeto, kuris e, patiria vis didesnį spaudimą, tenka spręsti vis daugiau netidėliotinų problemų. Ir pranešės ypatingai akcentavo tai, kad labai svarbu apsaugoti pajamas, pajamų įlūtę. Ir Jis taip pat pasakė, kad e, ypatingai sukčiavimo atveju, sukčiavimo atveju PVM sityje sukelia milčiškų nuostolių. Praktiškai e, prarasti pinigai e, sudaro daugiau negu visas 16 metų biudžetas ir, žinoma, tokia situacija negali tęstis. E, Taigi mums reikalinga direktyva, kuri apimtų priemonės skirtas kovai su PVM e, sukčiavimu tam, kad galėtumėm e, efektyviai kovoti su tokiais sukčiavimo atvejais. Ir galų gale surinktumėm tokį biudžetą, kokio mums reikia. Ar man skirtos dvi minutės? Ne, tada aš baigiu. Ačiū. Panas Arnat. Jeigu čia kalbama apie kovą su sukčiavimu ES, tai iš tikrųjų mes pralaimė tą kovą, yra milijardinės e, pažeidimų sąskaitos, e, mes matome tradicinius nuosavus išteklius, kur e, sukčiavimo mastai, kurios sukčiavimo mastai virš 690 procentų per vienus metus. Kalbama buvo daug apie PVM, tačiau problema yra ta, kad PVM yra viena iš biurokratiškiausių mokesčių surinkimo sistemų, kokią tik tai žmonija yra sukūrusi. Taigi turėtume pirmiausiai išvelgti problemos šaknį, o ne kas visada vyksta čia. E, vėl raginti, kad reikia daugiau Europos, reikia daugiau kovoti su nusikaltimais, reikia kurti kažkokią tai Europinę prokuratūrą, būtent Europinėme e, lygmenyje. E, vėlgi reikia pirmiausiai atsigręžti į problemą, nes panašu, kad visais atvejais siūlomas vienas vaistas - daugiau Europos. Aš žmonės, jeigu žmonės Junkinėje karalystėje e, matytų, kas čia vyksta, e, matytų, kiek šita institucija yra ištroškusi valdžios ir stengiasi sukaupti viską savo rankose, jie tikrai balsuotų už išėjimą per referendumą. Pane Žilskovskį. Ačiū. Pone pirmininkė, ačiū komisarė. Ačiū visiems prisidėjusiems. Aš aktyviai klausiau, e, kas buvo pasakyta ir aš noriu pasakyti, kad mūsų akimis, e, EPP frakcijos akimis, iš tikrųjų yra puikiai parengtas pranešimas, kadangi korupcija yra milžiniška problema, kuri labai stipriai pakerta ES interesus, e, pakerta mūsų piliečių interesus. Mes prarandame po beveik 200 e, milijardų eurų kasmet. Ir čia reikėtų kalbėti iš tikrųjų, kad atsakomybė tenka ne tik komisijai, bet kiekvienai valstybė nariai. E, jos visos turi kovoti su korupcija, nes korupcija yra e, priešas numeris vienas šiuo atžvilgiu ir mes turime kovoti su jie netgi, jeigu prireiks labai griežtų sankcijų. Valstybės narės turi veiksmingai naudoti europinius fondus, europinės lėšas, jos turi elgtis, jos turi elgtis atsakingai ir turi pasirūpinti, kad e, panaudojus tas lėšas pasiekime maksimali pridėtinė vertė. O jeigu tie ištekliai švaistome arba panaudoti neefektyviai, reikia imtis tam tikrų e, sankcijų, nuobaudų. Pranešimas iš tikrųjų e, siūlo kokybišką šių problemų sprendimą. Aš tikrai e, labai norėčiau, kad visi paminėti e, veikiantieji e, asmenys, veikiančiosios šalis, taip sakant, prisidėtų prie to, kad šitą rekomendaciją būtų gyveninta. Pone Beratskė. E, ačiū, pane pirmininkė, ačiū komisarė. Noriu padėkoti ir pranešiai. Manau, kad vienas svarbus dalykas yra tai, kad mes matome būtinybę apsaugoti sąjungos finansinius interesus. Ir e, kai kada kelias nėra visiškai aiškus. E, aišku, svarbu yra parodyti, kad europiniai fondai ir kiti viešieji pinigai būtų apsaugoti. E, nes tokiu būdu ginami ES finansiniai interesai. Ir Tam, kad galėtumėm saugoti šitos interesus, mes visi turėtumėm prisimti dalį atsakomybės. Pradedant tuo, kad ištekliai turi būti tikslingai panaudojami. Jeigu mes ir toliau <clears throat> išlaidas vertinsime tiesiog kaip išlaidų įlūtę, o ne kaip investiciją, kaip protingą investiciją, tai iš tikrųjų nieko nepasieksime iš 150 e, milijonų skirtų, e, važiuoju, oro uostų gerinimui e, virš milijono buvo išleista visiškai nepateisinamai. Panas Novakov. Ačiū, pininkė. Taigi, buvo daug kalbama apie tai, kad reikėtų prioritizuoti mūsų E, piliečių interesus, e, e, teikti jiems pirmenybę prieš verslo organizacijas. Tačiau čia mes matome ir kitų įdomių tendencijų. Ne vien tai argumentų, kurie nukreipti prieš vienas ar kitas grupės. Ir aš manau, kad akivaizdu, kad reikia ES tiesiog kažkokios tai labiau suderintos politikos. Mums malonu pastebėti, kad buvo išskirti du atvejai, tai yra klaidų ir sąmoningo sukčiavimo. Nes e, klaidos yra kartais padaromas nesąmoningai ir mm, e, čia e, turėtų būti turbūt atliekamas pirmiausia nacionalinės procedūros, o nekreipimasi į iš karto europinės institucijas. Valstybės pačios galėtų sutvarkyti viduje su šitais netikimais. Džiugiuosi, kad buvo paminėta ir mano valstybė. Ir buvo labai aiškiai pateikti pavyzdžiai e, tų klaidų, kurios e, buvo užfiksuotos ir e, sakytos. Komisijos pirmininko pavaduotoja. Buvo 2010 metais ataskaitos dėl ES finansinių interesų apsaugos pranešėjas. Tačiau nuo to laiko sukčiavimo atvejų ir pažeidimų nesumažėjo, o padaugėjo. Ir jau 2014 metais ES dėl to neteko daugiau nei 3 milijardus eurų tačiau iki šiol iš valstybių narių susigrąžinama vis dar nedidelė neteisėtai išmokėtų piniginių lėšų dalis. kaip jau esu minėjęs daugelį kartų pagrindinė problema išlieka tai kad valstybės narės gaudamos iš europos sąjungos didžiules pinigines lėšas nėra įpareigotos teikti išsamius ir palyginamus duomenis apie jų panaudojimą. todėl būtina kad komisija suvienodintų ataskaitų apie sukčiavimo atvejus teikimo principus ir nustatytų aiškią duomenų teikimo sistemą pagal kurią būtų galima spręsti kaip valstybės narės įgyvendina olaf atliktų tyrimų rekomendacijas bei numatytų sankcijas už jų nesilaikymą. tokia situacija neturi būti toleruojama todėl komisijai būtina prisiimti pilną atsakomybę už neteisėtai išmokėtų europos sąjungos lėšų susigrąžinimą. Labai ačiū, gerbiami kolegos, pradėsime catch the procedūrą. Ačiū. Ačiū. Labai atidžiai klausiausi visų pasakius, taip pat ponios komisijos narės. Manau, kad labai svarbu padaryti skirti tarp pažeidimų, kurie, pažiūrėjau, gali būti techniniai pažeidimai ar kitokie netyčiniai pažydimai. Ir taip pat labai svarbus klausimas yra Europos prokuratūro Aš taip pat daug metų Čekijoje dirbau ties mūsų prokuratūros reforma. Norėčiau pasakyti, kad tai yra toks dalykas, kur, kuriam, kuriam nuot labai priešinamasi. Tad manau, jog mes tiesiog apgudinėjame save manydami, jog štai naujojusis biuras, prokuratūra išspręšęs problemas. Čia kalbame apie pažeidimus ir reikia aiškiai pasakyti, kad e, nacionaliniai teismai turės tvarkyti su tais, kurie atsakingus pažeidimus net jeigu ir bus Europos prokuratūra, nors prokuratūra gali padėti procedūrams. Bet čia yra nacionalinės, e, nacionalinės teis, teis, teismų sistemos klausimas, tik reikia gerinti koordinavimą tarp valstybių narių. Ačiū. Dėkui, ponė Kartinė, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbimi kolegos, mano pranešimas yra labai svarbus, turint galvoje, koks yra skaičiavimo lygis valstybių narių lygių. Sukčiavimas kuria korupciją, korupcija paveikia piliečius valstybėse narėse, nes tai kainuoja šimtus milijonų eurų kasmet. Taip pat korupcija gali prisidėti finansuojant teroristų tinklus. Taip pat korupcija menkina piliečių pasitikėjimą demokratiją. Dėl to manau, kad reikia gerinti kontrolės, tačiau prevencija yra dar svarbesnis dalykas. Todėl Labai svarbu suprasti, kad piliečiams kyla problemų, jeigu finansavimas nutraukiamas, pavyzdžiui, ar neišmokamas finansavimas dėl klaidos. Todėl reikia procedūras supaprastinti, nes matome, kad yra daug klaidų. Ir klaidos dažnai yra netyčinės, kuomet kalbam apie išlaidas. Tas pats paskirtina yra apie informacijos teikimą, apie taskaitų teikimą. Nemanau, kad papildoma institucija būtų naudinga. Aš tikiu prevenciją. Ačiū. Dėkoju. Marijas. Ačiū. Pasak pranešimo, Olafas gali apginti ES biudžetą, Olafas tyria korupciją bei kitus e, teisinius pažeidimus. Tačiau kitus metais minėti pažeidimai siekia 3, virš 3 milijardų eurų. Tad matome, kad čia pažeidimų skaičius išaugo 36 procentais, lyginant su ankstesniais metais. Olafas buvo sukurtas kovoti su korupcija ir sukčiavimu. Tačiau nieko nedaro tam, kad iš tikrųjų padėtų kovoti su korupcija mokesčių srityje, su to, kas vyksta Europos Sąjungos, visoje Europos Sąjungoje. Taip pat yra mokesčių vengimo problema, kai įvairios įmonės ieško mokesčių rojų. Tad labai svarbu, kad Olafas aktyviau veiktų, geriau prisidėtų prie kovos su mokesčių vengimu ir kovotų su visokiausiais pažeidimais ir problemomis. Ačiū. Dėkui, sortas. Vieną minutę. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegai Javorai. Padėkoti ir pasveikinti jų parengus puikų pranešimą. Du tik dalykai, kuriuos norėčiau pastebėti. Pirmiausia, nelegali prekyba tabako gaminiais. Tai yra pasaulinis e, dalykas, pasaulinė problema. Ir Europos šalis labai daug čia praranda viešų lėšų. Iki 37 netgi milijardų eurų pagal tam tikrus skaičiavimus. Mes turime kovoti už Europos mokesčių mokėtų interesus, imtis veiksmų. Kitas dalykas - viešiai pirkimai. Viešiai, viešas išlaidos. Matome, kad čia būna daug klaidų. Žinoma, čia galima skaičiuoti ir paskaičiuoti, kaip tai paveikia Europos biudžetą. Tačiau reikia vis tik turėti galvoje, kad štai ta svajonė apie prokuratūrą dar tikrai nebus greitai gyvendita. Tad reikia imtis greitesnių veiksmų. Ačiū. Pane Marudičiai. Vieną minutę. Ačiū. Pone pirmininkė, gerbiamoji komisijos narė, jūs minėjote, kad skaidrumas yra geriausias mokesčių mokėtojų draugas. Sutinku. Tai taip pat yra geriausias įrankis kovai su korupcija. Būtent todėl skaidrumas yra labai svarbus, ypač dabar, 21 amžyje. Visos valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vienu pelės mygtuko paspaudimu būtų galima tada įsiaiškinti, kas kokius mokėjimus darė, kas gavo naudos iš įvairių projektų. Tai yra svarbiausias dalykas. Ir būtent tai padės užkardyti problemas ir išvengti interesų konflikto, kad nebūtų tokiamis situacijomis išvaistami viešieji pinigai. Taip pat buvo pasakyti, kad labai svarbus švietimas yra. Ir taip pat, kad reikia duomenų bazės apie sanglos politikos naudos gavėjus, kad būtų galima nustatyti, ar yra pažeidimų. Su tos nukačiu. Ačiū. Taigi, sutiksime žodį poniai Georgievai. Ačiū. Dėkoju visiems už kitas pastabas ir pasiūlymus. Na, norėčiau sureaguoti vis tai, kas buvo pasakyta, ypač į klausimus, kurie buvo užduoti komisijai. Norėčiau pirmiausia pradėti nuo prevencijos vaidmens. Ponas Pinski apie tai kalbėjo. Numatome iš ankstinį informavimo sistemą, kuri leis mums integruoti tas įvairias duomenų bazės, kurios yra ir beje, mes apie tai ką tik girdėjome pasisakymę, kad e, yra duomenų bazės, kuriuose sekama, kam pinigai skiriami, kas gauna naudą ir galime tos pinigus atsekti, tas lėšas atsekti. Tačiau sistemų yra daug ir tos sistemos ne visuomet susikalba. Dėl to reikia tas problemas spręsti, tą nesukalbėjimą spręsti. Toliau norime sukurti būdą, kaip galėtume stebėti ne tik kaip lėšos juda, tačiau ir kokia reali nauda ir poveikis yra sukūrėmi tomis lėšomis. Tai užtruks, bet yra dedamos konstruktyvios pastangos, aš apie tai kalbėjau ir savo pirmam, pirmam pasisakymę ir jau kitame ketvirtyje jau matysime, kad sistemos bus geriau integruotos. Toliau buvo pasisakyta dėl to, kaip svarbu atskirti pažeidimus nuo sukčiavimo. Žinoma, sukčiavimas tai yra tai, kas labiausiai um, kelia daugiausiai pavojus. Tai yra visuomenės viežys. Tačiau tai sunkiausia yra nustatyti, nes labai dažnai sukčiavimo atveju daug pastangų dedama tam, kad būtų nuslėpta tai, kas daroma. O kągi tai reiškia mums? Na, pirmiausia, reikia supaprastinti taisyklės, kad būtų sunkiau sukurti kokią nors klaidingą informaciją, neteisingą informaciją įteikti, tai sumažins ir sukčiavimų skaičių, ir pažeidimų skaičių. Toliau. Mūsų analizė rodo, kad reikia kuo labiau pasimokyti iš sukčiavimo atveju. Tai yra pasimokyti iš sukčiavimo atveju ir pagerti mūsų sistemas, kad daugiau tokių atvejų nebūtų. Ir čia dačiu grįžti prie institucinių pajėgumų klausimo. Šiuo metu mums tiesiog trūksta plaktuko, kurio labai reikia. Iš Olafo veiklos matome, kad yra pažeidimų ir sukčiavimų. Informacija yra perdodama nacionaliniams tarnyboms ir tuomet jos jau turintis veiksmų. Ir ten, tose šalyse, kur teisinė sistema yra tvirta, tai yra daromi kiti žingsniai ir į tą farmaciją reaguojama. Tačiau taip yra ne visur. Kaip jau buvo pastebėta, vos 23 procentai yra atgaunami, sugrįžinami. Čia be kalbama ne tik apie skaičiavimą, bet ir apie pažeidimus. Mes komisijoje nutarėme, kad reikia štai to papildomų įrankio, dar vieno plaktuko, kurio būtent spręstume sukčiavimo problemas. To ir siekime savo pasiūlyme, dėja matome, kad pasiūlymas buvo susilpnintas, dėl to kiel daug nugastavimų, kuris esame įsakę, ypač ir tai, kad, pavyzdžiui, PVM sukčiavimas panašu, kad dabar jau kaip ir bus neįtrauktas į prokuratūros įgaliojimų, o tai reiškia, kad bus neatsižvelgiamai labai daug galima piknaudžiavimo atveju. Žinoma, valstybių narių reikalas yra diskutuoti ir nutarti dėl prokuratūros. Tačiau norėčiau pritarti tiems, kurie pas, jau pasisakė, kad ši institucija turi būti naudinga. Nereikia mūsų papildomos institucijos vien tam, kad turėtume dar vieną instituciją. Ne, reikia, kad ji galėt, galėtų efektyviai vykdyti savo užduotį. Toliau. Buvo pasakyta, kad e, labai svarbu suteikti galimybę pateikti informaciją informatoriams, kad reikia suteikti galimybę žmonėms kalbėti. Tad kila klausimas, ką komisija dar gali padaryti, kad paremtų valstybės narės šioje srityje, kad valstybės narės galėtų geriau pagerinti savo teisės aktus, kurie saugo informatorius. Na, tai yra mūsų atsakomybės dalykas ir mes norime čia protingai elgtis nedomė bėje peržengti savo atsakomybių ribos. Girdėjome pastabą, kad, e, kyla, kad na, jeigu mes negerbsime suverenumo ir subsidarumo principų, tai dar daugiau žalos padarysime ir reikia atsižvelgti tokius argumentus. Toliau, tikiuosi, kad kitą met jau bus gera analizė, pons Prinskis to dirbs, ir bus, e, bus jau aišku, kodėl padaugėja informacijos apie sukčiavimus. Ar dėl to, kad mes jos geriau išaiškiname tos sukčiavimo atvejus, ar tiesiog vyksta daugiau sukčiavimo. Ir tikiuosi, kad viską įgyvendinsime komisijos veiksmuose. Labai ačiū. La parole est à monsieur Javor. Dėkoju, ponas Javor. Dėkoju pirmininkė, dėkoju poniai komisijos narė už jos pasisakymą ir už šias diskusijas. Norėčiau padėkoti visiems pasisakusiems nariams. E, norėčiau trumpai sureaguoti į klausimus, kurie buvo iškelti. Manau, kad e, reikėtų atsižvelgti į keturis pagrindinius elementus susijusius su kovos su sukčiavimu ir korupcija. Tai yra visų pirma su prevencija susijęs klausimas, tai yra visiškas skaidrumas. E, Sukčiavimas, korupcija negali egzistuoti, jeigu yra užtikrinamas skaidrumas. Tai pasakytina pavyzdžiui apie privalomą lobizmo registrą ES ir valstybėse narėse. E, taip pat valstybėse narėse kyla tam tikras susirūpinimas dėl skaidrumo stokos. Tai pasakytina taip pat ir apie nacionalinių institucijų ataskaitų teikimo. Dar vienas elementas yra sustiprintas bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Pone Makovei pabrėžė, kad e, PVM e, sukčiavimas, karuselinis sukčiavimas e, yra toks sukčiavimas, su kuriuo beveik neįmanoma kovoti, jeigu nebendradarbiaujama su valstybėmis narėmis. Trečias elementas yra stiprios institucijos kai mes kalbame apie Olaf, žinoma, galime kritikuoti, bet Olafas negali būti veiksmingas be tam tikrų teisių, tam, kad e, Olafas galėtų dirbti veiksmingai. Taigi mes turėtume, pavyzdžiui, stebėti, ar Olafo rekomendacijų yra laikomasi valstybėse narėse. Uh, Ir e, taip pat mums reikia ir kitų institucijų, tokių kaip e, Europos prokuratūra. Na ir dar vienas klausimas yra sankcijos. Manau, kad Europos institucijose dar yra tam tikrų spragų šioje srityje. Kaip galime priversti valstybės narės laikytis tų taisyklių? Tai yra labai svarbu, e, nes tų taisyklių nesilaikant nebus veiksmingai kovojama su sukčiavimu. Dėkoju, ponui Javor, taigi baigėme diskusiją ir balsavimas vyks e, rytoj. Les questions orales à la Commission et nous... Taigi, e, perėsime prie e, klestinčio duomenimis.